So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Taigi, ponios ir ponai, mėly kolegos, aš manau, turėtume tęsti balsavimą. Balsuosime dėl keletą dokumentų. Kaip žinote, aš e, pirmą kartą dalyvausiu balsavime, taigi atleiskite, jeigu padarysiu klaidų, stengsiuosi bet kokiu atveju. Na, jeigu ką nors kur nusuklysiu, tai pasakykite, jeigu gerai dirbsiu, tai pagirkite mane. Bet e, bandysiu kuo greičiau organizuoti šį balsavimą. Taigi, iš tiesų dabar balsuosime dėl e, rekomendacijos projekto, dėl Kanados. Šaldas Talakas yra e, pranešėjas. Taigi, gerai, kad pradėsime nuo Kanados strateginės partnerystės sustarimą. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. The vote is to close. Taigi, dabar, jeigu teisingai suprantu, periname prie komisijos ataskaitos dėl Albanijos. Ar pranešėjas Kanadas Lekinštainis nori kažką pasakyti? Ne. Galime pradėti balsavimą. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę priimtas. 38 kas už, prieš, susilaikę. Pasitikinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 39 ir 40 kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 42. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 43. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 45. Kas už? prieš, susilaikė, atmestas. 46 kas už, prieš, susilaikė, a, priimtas. 47 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 47. Balsavimas pradėjimas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 48. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 49 susilaikė, 50 kas už, prieš, susilaikė Slaikia. Priimtas. Antras kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Trečias kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikę. Taip. Priimtas. Ketvirtas kompromisas, kas už? Prieš. Ne. Apsirikau. Taigi kas prieš, susilaikė, atmestas. Priimtas. Pirma klaida. Žinoma, priimtas. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 63. E, Pakeitimo žodžiu, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 85 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 86 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 87 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 88 kas už, prieš, prieš susilaikė. Pasitikinsime. 88. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštas kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 99. Balsavimas yra atskirų dalių. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, atsimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė priimtas. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 122, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 123, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 123. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Vienuoliktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Dvyliktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 149 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Pasitikrinsime. Gerai, 149. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. O, akivaizdu buvo. 13 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. 152. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pasitikinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 153. Kas už? Prieš. Išlaikė. Atmestas. 154. Kas už? Prieš. Atmestas 156 kas už. Prieš. Sulaikė. Atmestas 157 kas už. Prieš. Sulaikė priimtas. 158 kas už, prieš, slaigia, priimtas. 14 kompromisas kas už, prieš, slaigia, priimtas. 168 kas už, prieš, slaigia, atmestas. 169 kas už, prieš, Išlaikė. Atmestas. 170 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 15 kompromis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 176 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 177 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 178 kas už, prieš, sulaikė, atmestas. 179 kas už, prieš, sulaikė, pasitikinsime. 179. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimtas. 16 kompromisas už prieš, susilaikė, priimtas. 182 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. 182. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. Nesikiškite, buvęs pirmininkė. Jūsų balsavimo aparatas neveikia, ne? 186. Suž? Prieš? Išlaikė. Priimtas 187. Kas už? Prieš? Išlaikė. Koks nesusiklysi? Pasitikėsime 187. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. Šimtas aštuoniasdešimt aštuntas. Kas už? 91. Kas už? Prieš. Atmestas. 191. Pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai priimtas. 123 kas už. Prieš. Slaikę. Priimtas 126 kas už. Prieš. Slaikę atmestas 197 kas už. Prieš. Šis laikas priimtas. 198 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 199 kas už. Prieš susilaikė priimtas, 200, e, kas už, prieš, susilaikė priimtas, 201, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 17 kaprabis, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 18 kaprabis, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 2022 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 2025 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 230 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 231 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 9. Pana Kukano, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtas kas už. Prieš. Ne. Nebalsuojame dabar. Vienuoliktas kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinsime. Tai Dėl vienuolikto pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Keturioliktas. Kas už? Prieš. Silaikė atmestas. Keturioliktas kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Penkioliktas kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Dvidešimt septynis kas už? Prieš susilaikė. Atmestas 16 kas už, prieš susilaikė. Atmestas 24 kas už, prieš susilaikė. Atmestas 25 kas už, prieš susilaikė. Atmestas 17 kas už, prieš susilaikė. Priimtas 19 kas už, prieš susilaikė. Priimtas 20 kas už, prieš susilaikę pasiekinsime 20 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Akivaizdžiai pritarta. 21. Kas už? Prieš? Sulaikė atmestas. 22 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 23 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 26 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikėsime 26 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Priimtas. Pirmas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antras atsiimtas. Trečias. Puikus pakeitimas. Kas už? Prieš visą laikę priimtas. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtą pasitikinsime. Balsavimas baigtas. Priimtas pakeitimas. Sveikinu Edvardai. Penktas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Šeštas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Septintas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Aštuntas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Dabar Dėl pranešimo su pakeitimais balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Norėčiau pasveikinti pranešėją Knutą Flekenšteiną. Tikrai įspūdingas balsavimas. šalis. Komisijos ataskaita dėl Bosnijos Hercegovinos. Pirmiausia, noriu paklausti pranešėjų, ar jis nori ką nors pasakyti. Prašom, ponė Preda. Ačiū, pirmininkė. Vakar dėkoju kolegoms už bendradarbiavimą. Šiandien norėčiau padėkoti žmogui, kas, kuris dirba sekretoriate ir išeis iš sekretorė Peter Boitoj. Aš tai dirbau su juo rengiant pranešimą dėl Islandijos 2014 metais ir nuo 14 metų dėl Bosnijos Hercegovinos. Mes puikiai bendradarbiavimo labai ačiū Peteriui Boitoj. Ačiū. Taigi pradėkime. Labai daug pakeitimų. Pabandykime sutvarkyti. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 64 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antrasis kompromisas, už, prieš Atsiprašau, vardinis balsavimas. Ne? Žalieji reikalauja vardinio balsavimą. Taigi antrasis pakeit, kompromisinis pakeitimas - vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. patvirtinta. 80 pono Šoltės pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, reikia patikrinti. 80 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Toliau. 90. Pono Papadakis pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Susilaiko atmestas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 102 už, prieš, susilaiko atmestas. 103 už, prieš, susilaiko atmestas. 104, 104 už, prieš, susilaiko atmestas. 105 už, prieš, susilaiko patvirtintas 106 už, prieš, susilaiko patvirtintas 107 už, prieš, susilaiko patvirtintas 6 už, kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas 7 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas 108 prieš, susilaiko patvirtintas 130. Kas už? Prieš? Susilaiko. Reikia patikrinti. 130 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Gal geriau kilnokite rankas. Devintas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 142 už prieš susilaiko tikriname. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Toliau 143. Čia paprašyta vardinio balsavimo. Pradedame balsavimą. Viena iš frakcijų paprašė vardinio balsavimo dėl 143 pakeitimo. Ne, balsuokime. 143 vardinis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtintas. Toliau dešimtasis kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 161 už, prieš susilaiko patvirtintas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 13 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 14 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau 222, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 19 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 20 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 21 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 254 už prieš susilaiko atmestas. 255 už prieš susilaiko atmestas. 256 už prieš susilaiko atmestas patvirtintas, 257 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 258 už, prieš, susilaiko atmestas, 22 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 23 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 287 pono Džambaskį. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 288 dalimis, ko paprašė žalėjai, Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Taip pat žaliai paprašė vardinio balsavimo dėl antrosios dalies. Pradedame balsavimą. Baigėme balsavimą. Atmesta. 33. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 24. Už. Prieš susilaiko atmestas. 25. Už. Prieš susilaiko atmesta. 26. Už. Prieš susilaiko atmesta. E, patvirtinta. 27. Už prieš susilaiko atmestas. 28 už prieš susilaiko patvirtintas. 29 už prieš susilaiko patvirtintas. 30 už prieš susilaiko atmestas. 31 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 32 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 33 už, prieš, susilaiko, atmestas. 34 už, prieš, susilaiko, atmestas. 36 už, prieš, susilaiko atmestas 37, 8 už, prieš susilaiko atmestas 39 už, prieš susilaiko atmestas. O, aš pati. Ar šiek tiek pasilinksminimo turime dėl žodinio pakeitimo vardinį balsavimą. Ko prašė, kas paprašė? Žalėjai. Pone Šaltės, dėl posėdžio tvarkos. Prašom. Paspauskite mygtuką. Mes norime pasakyti, mes prieštraujame žodiniam pakeitimui. Mes prieštaraujame žodiniam pakeitimui. Tuomet nereikia balsuoti dėl jo. 40. Pone Zufko. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Palaukite. Dar vienas balsavimas vardinis balsavimas, ko prašau, žinai. Pirmą kartą girdžiu apie tai, aš nebuvau apie tai informuotas, keista. Balsuojame, balsuojame vardiniu balsavimu dėl antrosios dalies 40 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Atmestas 51 balsas prieš 0 už. Gal kas nors man gali paaiškinti. Ar žalieji dar čia yra salėje? Toliau 41. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 42 už, prieš susilaiko tikriname 42 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. Toliau 43 už, prieš, susilaiko atmestas. 44 už, prieš, susilaiko atmestas. 45 už, prieš, susilaiko atmestas. 46 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 47 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 48 už, prieš, susilaiko patvirtintas 49 už, prieš susilaiko atmestas 50 už, prieš susilaiko atmestas 51 už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmas ir antras už prieš susilaiko patvirtintas. Jau prie ketvirto. Ne, antras buvo patvirtintas. Trečias atkrenta. Todėl dabar ketvirtas, todėl aš taip ir apsidžiaugiau. Blokų nuo ketvirto iki devinto blokų. Nuo ketvirto iki aštunto. Vilimskė blokas. Kas už, prieš, susilaiko, visi atmesti. Toliau devintas. Už, prieš, susilaiko, atmestas. Dešimtas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 11 už, prieš, susilaiko, sveikinu. Toliau 12 už, prieš, susilaiko, atmestas. 13 už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau 14 kas už, prieš susilaiko atmesta, 15 už, prieš susilaiko atmesta. Toliau turime Vilinskio bloką nuo 16 iki 22 Atsiprašau. Kokia nuotaika komitete? Ne? Gerai, atskirai balsuosime. 16. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas 17. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas 18. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas 19. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas 20. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas 21. Už prieš susilaiko atmestas, 22 už, prieš susilaiko atmestas. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl pranešimo projekto. Pradedame balsavimą. Baigiame. Sveikiname poną pranešėją su šiuo įspūdingu balsavimo rezultatu. So, bravo. What are we doing now? Why don't you give me yours? Next vote, we come. Dabar balsuosime dėl nuomonės projekto dėl 15 metų ES biudžeto patvirtinimo. Šios nuomonės autorius yra ponas Balčytis. Ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Jo nėra? Gerai. Tada pradėkime balsuoti. Pirmas pirmo, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras, kas už, prieš, susilaiko, atmesta Pasitikrinkim. Pasitikrinkim dėl antrojo. Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta. Trečias kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl devinto. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Keturioliktas už, prieš, susilaiko, atmestas. Penkioliktas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 16 už, prieš, susilaiko atmestas. 17 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 18 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 19 kas už, prieš, susilaiko atmestas. Ir 20 pakeitimas kas už, prieš prieš susilaiko patvirtintas. Dabar elektroninis balsavimas, galutinis šio nuomonės projekto. Pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau. nuomonės projektas dėl ES biudžeto ir konkrečiai 15 metų 10, 10 skyriaus, tai yra Europos išorės veiksmų tarnybos, e, pranešėjo nėra, dėl to pradėkime balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antras, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečias už, prieš, susilaiko, atmestas ketvirtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaiko, atmestas. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmestas. Septintas už, prieš, susilaiko, atmestas. Aštuntas už, prieš, susilaiko, atmestas. Devintas už, prieš, susilaiko, atmestas dešimtas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar balsuosime dėl pirmo kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Balsuome dėl 14, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar balsuosime elektroniniu būdu. Dėl viso dokumento pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Buvo patvirtintas šis dokumentas. O dabar kitas balsavimas. rekomendacija tarybos sprendimas dėl ES viduržėmio jūros regiono e, valstybių susitarimo Libano Respublikos, e, Kroatijos. Pranešėjas yra Ramona, pranešėja yra Ramona Vanesko. Ar norėtumėte pasisakyti? Gerai. Elektroninis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Gerai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. That's all? Tai viskas, klausė pirmininkas. Gerai, puiku, ačiū, tiek turėjome. Buvo puiku vadovauti šitiems balsavimams. So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we're slightly ahead of. Taigi, kolegos, ponus ir ponai, šiek tiek atsiliekame nuo grafiko ir dabar turime 21 darbo atvarkės punktą, tai yra informacinį pranešimą apie AFET ad hoc delegacijos vizitą į Izraelį, okupuotąją Palestinos teritoriją ir Jordaniją 2017 m. sausio 2-6 dienomis. Tai yra paskutinis mūsų darbo atvarkės punktas šiandieną. Ši misija vyko metų pradžioje, jai vadovavo Elmaras Brokas. Aš taip pat buvau šios delegacijos narys. Mm, įvyko labai geros, vaisingos diskusijos ir Jeruzalėje, Izraelyje, taip pat ir Palestinoje, okupuotoje jos teritorijoje. Delegacija keliavo ir į Jordaniją. Norėčiau suteikti progą šios delegacijos nariams pasisakyti ir manau, kad galėtume pradėti nuo Elmaro Broko. Elmarai, tau suteikiu žodį. Ačiū, Deividai visi yra čia, tie, kurie buvo delegacijoje. Nenoriu per nelik ilgai čia kalbėti. Kaip jau sakėjai, mes buvome Jeruzalėje, Ramaloje, taip pat Amane, po vieną dieną visur. Ši kelionė buvo svarbi visų pirma dėl dviejų dalykų. Buvome Knesete, kur vyko seminaras su kolegomis iš Kneseto Ten ypač buvo daug kalbama apie Irano ir Saudo Arabijos e, vaidmenį karuose, taip pat ir e, smogikų e, veiklą, taip pat ką Izraelis daro Palestinoje ir mes visi sutarėme dėl to, kad reikia kovoti su terorizmu Dėl to reikia glaučiau bendratarbiauti Izraeliui ir ES valstybėms narėms, tačiau tuo pat metu ir neužmiršti, kad ir Iranas, ir Saudo Arabija, ir Iranui, ir Saudo Arabijai reikėtų pademonstruoti kolegos iš Kroatijos, gal jūs galėtumėte pratesti savo diskusijas už salės ribų, sako pirmininkas. Ačiū. Pone Brokai, prašau, teskite. Tai tada paskutiniai klausytojai išeis iš salės, sako kalbėtojas. Taigi reikia abiem pusėm priminti, abiem šiom šalim priminti, kad jos yra atsakingos e, šio e, Jemenė, Irake ir Sirijoje, Sirijoje vykstančio karo kontekste. Izraeliečiams ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad Iranas laikosi tam tikros linijos šeitų vyriausybė Bagdade, kuri e, palaiko Sadą ir Hezbolą. Tai yra e, vieninga linija, kuri dominuojama šeitų ir nukreipta prieš Izraelį ir yra glaudus bendradarbiavimas su Rusija šių šalių taikos procese į Sirijoje ir Irake vakarai atlieka gana menką vaidmenį ir de facto Rusija stengiamasi įtraukti kaip taikos nešėja šiame regione. Kazakstano diskusijoje, diskusija Kazakstane apie tai e, irgi e, bus bus į tą nukreipta, bus apie tai kalbama, kad Europa neturėtų įsitraukti į šio taikos procesą. Kita vertus, Ramaloje buvo aišku, jog Timų rytų konfliktas, kurio metu abipusės e, kaltina viena kitą, e, e, nenorų bendratarbiauti, stengiamasi tarpininkauti tarp šalių. Ir tai vyksta dažnai iš Rusijos pusės, iš Maskvos pusės. Izraelio atstovai jau nekartą lankėsi e, Maskvoje ir net ir Izraelyje manoma, jog globaliai strategi, strateginių požiūrių daug kas keičiasi ir ES ne demonstruoja stipresnio vaidmens gyvendina tos, tą taikos procesą regione. Jį perima Rusija. Izraelyje šią diskusiją reikėtų vertinti ir šiuo klausimu, ir kitais, e, E, atsižvelgianti tai, ar kalbame su vyriausybės atstovais ar su opozicijos atstovais. Izraelyje mm, buvo labai dideliais lūkesčiai e, dedami e, būsimą Junktinių valstijų administraciją. Pavyzdžiui, teisingumo ministras Benetas buvo pasiūlęs aneksuoti tam tikras vietovės ponas Netanjahu e, tą aišku e, labai palaikė ir tuo pat metu e, amerikiečių ambasadą buvo ketinama perkelti į Jeruzalę ir tikintis, kad po to, kai prezidentas Trumpas ateis į savo postą, E, Izraelis bus užbaigęs savo gyvenviečių statybas ir plėtimą, plėtos laik, perio, procesą. Tai sukėlė didžiulį e, kritiką iš daugumos ES valstybių narių pusės, kad e, yra ir būtent dėl izraeliečių nausėdėjų politikos, vykdomos nausėdėjų politikos. Vakarų krante ir e, lankantis Betliejuje, kur pal, palestinietis yra e, meras, buvo aišku, jog e, bus e, ne tik tai pastatyta siena skirianti nuo e, Jeruzalės, bet ir aplink visą Betliejų bus apjuosta, visas Betlėjas bus apliestas, ap, e, ap, apsie, ap, e, apjuosta siena. Ir tai kelia papildomas diskusijas dėl C zonos, kurios sudaro 60 procentų vakarų, bank, vakarų kranto iš tiesų yra įmanoma, ar yra įmanoma toje zonoje kažkaip įgyvendinti, tvirtinti Palestinos administracijos valdžią. Kitaip tariant, dabar esame tokioje situacijoje, kai Palestinos administracija neturi jokios įtakos gazos ruožui, Hamasui ir nėra jokių galimybių vadovauti didžiai vakarų kranto daliai. Ir savo valstybingumu, tikėjimas tuo valstybingumu vis labiau silpsta Palestinoje. O tai reiškia, kad ir dinksta visos faktinės sąlygos. Mm, įgyvendinti tą dviejų valstybių idėją. E, dėl kurios dabar kelias, dėl, dėl šio dalyko labai didelį susirūpinimą kelia ir e, reiškia ir ES valstybės narės. Taip pat ir Izraelyje taip pat yra išreiškiamas susirūpinimas e, dėl to, kad dviejų valstybių idėja gali netgi jau nebeegzistuoti kaip idėja. Jis ne tik bus nebegyvendinama, bet ir nebeegzistuos kaip idėja. Uh, E, demografiniai veiksniai prisideda prie to, kad izraeliečiai savo pačių valstybėje gali tapti mažumą. Arba taip pat izraeliečiai baiminasi, kad gali įvykti, susidaryti tokia situacija, kai dauguma gyventojų valstybėje neturės balso teisės. Ir tai gali turėti lemiamų padarinių tokia situacija, ta situacija yra taip daugeliu e, vertinama. Dėl to šiek tiek buvo jaučiama Ramaloje frustracija ir beviltiškumas. Per 20 metų nebuvo įmanoma įrodyti, e, kad e, Hamas radikalų, kad radikalius veiksmus galima pakeisti kažkokią tokią labiau sutelktų požiūrių, labiau e, sąmoningų požiūrių. Jordanijoje taip pat e, e, lankėmės ir ten mes matėme, kad buvo, kad Jordanijos valdžia dėja kol kas nelabai strategiškai masto ir be abejo karas su Irake ir Sirijoje su Islamo valstybė buvo pagrindinė tema. E, ir buvo baim, išreikšta baime, kad vis daugiau į, į Islamo valstybės įtakos jaučiama ir Jordanijoje, taip pat didelė pabėgėlių problema, e, pabėgėliai, e, kurie bando prasibrauti per, per Jordanijos ir Sinijos sieną, kuri dabar jau yra beveik visiškai užaklinta. E, Ir jeigu susidarys tokia situacija, kad bus iškelta a, iš Sirijos ir ambasada ir Danijos, tuomet klausimas, kaipgi toliau reikės elgtis. Ir a, e, tai gali netgi prisidėti prie radikalizacijos a, nuotaikų Jordanijoje. A, e, tai gali padaryti situaciją dar labiau sudėtingą, nes daugybę metų Jordanija buvo viena iš tų a, nuosaikių valstybių regione. O dabar tai gali pasikeisti, nes jeigu e, valdžioje atsiras, e, e, valdžia pasikeis, tuomet gali viskas iš esmės pasikeisti. Ir mums reikia įvairių programų pagalba ES padėti situaciją Jordanijoje šiek tiek atpalaiduoti, kad išvengtume, tokiems, išvengtume tokių tendencijų, kurios kyla dėl įvairių politinių priežasčių, dėl skurdo, dėl e, įtemptos bendros geopolitinės situacijos. Man netrodė, kad buvo ten e, toje kelionėje būtų buvę galima, e, ar po tos kelionės būtų galima būti labai optimistiškam ar nusiteikusiam e, optimistiškai dėl šio regiono ateities. Dėkoju. Um. Ačiū, Almarai Brokė. Dabar aš norėčiau paprašyti kitų šios e, delegacijos dalyvių pasidalinti savo įspūdžiais, kas norėtų pakalbėti. A, mes turime kalbėtojų sąrašą, pana Predai. Ačiū pirmininkė. Elmaras Brokas jau paminėjo svarbiausius aspektus iš mūsų kontaktų vietoje. Per šį vizitą, kuris buvo gana įtemptas, per tris dienas turėjome daug pašnekovų įvairios skirtingose aplinkose. Norėčiau paminėti tris dalykus, kurie man atrodo svarbus e, Paminėčiau visų pirma terorizmo klausimą, kuris buvo keliamas mūsų pašnekovų. Žinoma, kad tai reiškia skirtingus dalykus Jeruzalėje ar Amane, kaip mums sakė e, Izraelio draugai, terorizmas, pirmiausia, jie turi galvoje pavojus E, slypinčių šalia jų, e, šitus ir Hezbollah. Jeigu atvyksti į Hamaną, jordaniečių baimė susijusių su sunitais, kurie daro spaudimą prie šalies sienų tokiuose svarbiuose miestuose kaip Raka, e, kur atvyksta pabėgėliai ir teroristai atvyksta į jų teritoriją, tol Jordanija nerimaujama smarkiai dėl sienų saugumo. Aš norėčiau paminėti antrą dalyką, tai yra klausimą, kurį kelia mūsų pašnekovai Jeruzalė, Ramaloje ir Ramane dėl naujo e, santykių tarp rusų, Izraelį. Ir šis klausimas aiškinamas skirtingai e, dėl sustarimo be arabų dalyvavimo, nes rukai, rusai, turkai ir araniečiai, e, ne vienas iš jų neturi tos tapatybės. Ir dėl to mes girdėjome apie vairius scenarius, skaitant ir Sirijos suskaldimo galimybę, kas kelia nerimą. Taip pat e, ir Irako padalymo e, galimybę, kas būtų labai blogai. Šie klausimai dėl to patraukė mūsų dėmesį. Ir galiausiai noriu paminėti tai, kad visur mūsų pašnekovo pirmiausia pradėjo kalbėti nuo Junktinių valstybių. E, nors mes buvome iš Europos, tačiau pirmieji jų žodžiai buvo skirti JAF administracijai, Trumpo administracijai. Ir dėl tų sprendimų, kurie buvo priimti po inauguracijos. <clears throat> Na, izraeliečiai tai žvelgia su dideliu optimizmu, jie džiaugiasi turėdami izraeliečių draugą. Aš noriu pamatyti, paminėti, kad daugelis mūsų pašnekovų izraeliečių kritikavo Europos poziciją, nes mano, kad mes esame per daug propalesnietiški ir nesuvaidiname tarpininko, natūralus tarpininko vaidmens. Na ir žinoma, Ramaloje nerimas yra didžiulis, mane taip pat dėl trumpo pozicijos turiu paminėti, kad Jordanijos karalijus netrukus vyks į Junknes valstijas ir galbūt tada pasidarys aiškiau, koks yra požiūris e, baltu, baltuosiuose e, rūmuose. Tačiau turiu pareikšti e, apgailestavimą, kad per tas tris dienas niekas nepaminėjo mūsų mėlosios Frederikos Mogherini. Niekas niekarto nepaminėjo išorės veiksmų tarnybos vaidmens. Niekas apie tai net nekalbėjo, tarsi neegzistuotų ta tarnyba. Ne? Todėl e, reikia tai pareikšti su dideliam gėrestavimu. Ačiū. Merci, monsieur Pré. Ačiū, pane Prėda. E, Ačiū, ponia pirminkė, keletas pastebėjimų po Helmero Broko ir pono Proda, Pro, e, Preda pasisakymų. Kadangi aš taip pat dalyvau šitą delegaciją, dviejų valstybių sprendimas ir e, reiškia, mes norėjome apsilankyti tose vietose, kur e, statomos gyvenvietės, kas nevyksta kasdien. Visą tai kelia problemų dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimui Tačiau tai yra vienintelis sprendimas, vienintelis kelias į taiką. Šio vizito metu Izraelio ir Arabų asociacija sustiko su mumis taip pat. Vienos valstybės idėją labai sunku gyvendinti būtų, e, turint galvoje diskriminavimo problemas e, Izraelio arabų atžvilgių. Geriausias reikia dėti pagrindus, kad būtų pradėtos vėl iš naujo taikos darybos. Ir princas regentas iš Jordanijos, jis iškėlė tą mintį dėl tos taikos darybo atnaujinimo. Donaldo Trumpo išrink, išrinkimas, man, man trečias klausimas, jo noras perkelti e, ambasadą į Jeruzalę ir naudų taurį ponui Netanjahu. Tačiau tai turi e, reikšmingo, e, didelės reikšmės stabilumui ir taikai. Jungtinių tautų sprendimai taip, turėjo poveikį mūsų delegacijai. Balsavimas vos prieš keletą dienų prieš vizitą tautų saugumo taryboje dėl rezoliucijos 334, nes ir dėl tos rezoliucijos, kurią patvirtino Junktinės tautos, mums nepa, nepavyko susitikti su pakankamo lygio ministrų atstovais. Svarbu. kad e, tą vakumą, kurią paliko Trumpo išrinkimas, turime užpildyti mūsų veiklą, mūsų veiksmai, reikia aiškiai įsivaizduoti, kokius veiksmus galime padaryti, reikia, kad mūsų balsas būtų girdimas, nes kol, kol kas mūsų per daug nėra, kaip tenai, kaip paminėjo ponas Prėda. Tikiuosi, kad parlamentas sugebės apmastyti šią situaciją ir tuomet reikėtų mūsų diplomatams parengti aiškius aišku planą, tai yra būtina, manau. Ir aš mielai dirbčiau su kolegomis, kad e, tai gyvenėtume. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Ačiū Gergijo. A, teisingai ištariau. Aš manau, kad e, jau beveik visi viską pasakė. Aš tik tai pridėčiau uh, kelis svarbius, mano nuomonė, pastebėjimus. E, taip pat sutinku, kad dviejų valstybių sprendimas e, pateko į aklavietę. Iš tiesų e, nesimato, kad toks sprendimas būtų taikomas. Man tai buvo tiesiog liūdnas vizitas šią valstybę. Aš dar kartą supratau, kad palestiniečiai Izraelio valstybėje tai būtent yra žmonės, kurie kenčia. Būtent dėl tų dviejų sistemų kuris taiko jiems Izraelis. Tai yra viena valstybė, bet dvi sistemos. Viena sistema skirta izraeliečiams, o kita sistema yra skirta palestiniečiams. Jis kaip man tiesiog e, pa, jums nupiešti tam paveikslą. E, Betlehemą. Mieste, kur yra 180 tūkstančių gyventojų. Betlėjoje būtent e, izraeliečiai turi e, gyvenviečių, kuriuose gyvena šimt, apie 110 tūkstančių e, izraeliečių. Tai yra miesto viduryje, tai yra tarsi vežys organizme. Ir jie netgi Betlėjaus valdybei moka mokesčius. Jie turi savo kelius, kuriais e, e, važinėja kiekvienais, kiekvieną dieną, kuris galėtų išvažiuoti iš miesto ir kuriais negali vaikščioti ir važinėti palestiniečiai. Taigi, vienasi viena e, valstybė ir dvi sistemos Tai iš tiesų tai reiškia daug daugiau negu aš, negu aš pasakiau šiais žodžiais. Europos Sąjunga veikia kaip švelni gale. Galbūt taip ir yra, bet jeigu jūs taikote tokią švelnią galę, tai jūs susilpninate apskritai savo galimybės. Aš nemanau, kad ES gali atlikti kažkokį vaidmenį Izraelyje. Pagrindinis vaidmuo tenka Izraelio ministrui pirmininkui. Jis turi galę. Palestiniečiai yra labai spaudžiami, į ką gerai suprantu, tai būtent per artimiausius 20 metų situacija bus dar blogesnė. Ir aš nemanau, kad bus taikomas kažkoks sprendimas. Net jeigu ir Rusija stengsis tokį sprendimą pasiūlyti, net jeigu ir panas Trumpas perkels, ambasadą perkels iš Tel Avivo į Jeruzalę yra gandų susijusių su šiuo faktu. Tai jeigu jis taip ir padarys, tai reikalai dar labiau suprastės. Ir a, e, pamatysime, kad, kad palestiniečiai dar labiau priartės prie arabų. Galiausiai e, būtų geriau, jeigu ponia Mogerinė aiškiau kalbėtų su abiem šalimis. Žinoma, problema yra su Hamas. Aš tikiuosi, kad, kad Hamas ir Fatah eina vienu keliu. Tai yra daug svarbiau, negu turėti kažkokią vieną atstovybę. Ačiū. O dabar panas Mesovičius. Ačiū, panė Virminikė, ačiū, panė Brokai už pirmininkavimą grupiai. Iš tiesų, jūs visiškai teisingai apibendrinote mūsų visitą. Aš tiesiog aš nenorėčiau per daug kalbėti, aš norėčiau iškelti du dalykus. Man e, jie yra svarbiausia per mūsų susitikimus. Pirmiausia, susitikimas su, su knesto atstovais ir seminaras knesete. E, ir seminare, man buvo įdomiausia, seminaras buvo pavadintas e, karai, kurie, kurie vykdomi kitų rankomis. Tai, e, ir e, iš esmės e, mes net nekalbėjome apie tinkamus dalykus, jūs, pavyzdžiui, su Saudo Arabija arba su terorizmu ir taip toliau. Kitas dalykas tai yra vidutinių ir ilgalaikių laikotarpių nesu labai optimistas. Ir iš tiesų tai mane šiek tiek neramina, kai aš klausdavo knesito atstovų, jie daugiausiai buvo iš, iš vyriausybės, a, iš valdančios daugumos. Tai a, kaip atrodytų ta dviejų valstybių sprendimo galimybė? Iš tikrųjų, sprendimas turėtų būti a, demokratiškas, a, turėtų būti pa, paisoma žmogaus teisė, taip dažniausiai ir vyksta, bet iš kitos pusės tai yra ir žydų charakteris, kaip mes galime išspręsti šias dvi problemas arba šitus dalykus vienu metu. Ir ne vieno klausimo negavau atsakymo. Iš tiesų, tik neoficialiuose susitikimuose aš gavau tik tai patvirtinimą arba pripažinimą, kad status quo yra vienintelis sprendimas, kuris yra priimtinas, kalbant apie vieną valstybę. Aš manau, kad dabar E, tai tik tai prisidės prie naujos smurto ir konflikto skalavimo bangos. Taigi dabar geriausia būtų sužinoti, kągi planuoja Izraelio vyriausybė, nes šiuo atveju jie dabar tik tai tempia laiką ir išlaiko status quo. Aš, aš nežinau, e, ar, ar tikrai greitai e, Junktinė Amerikos valstijų administracija a, nuspręs. A, tai po poros mėnesių tik tai sužinosime, bet tai ir taip pat gali būti svarbu. Taigi, ačiū, mėly kolegos. A, kiti a, mūsų delegacijos atstovai, pana Metrišėlo, panas Analys, pana Analys ir panas Jurokas, a, jų nėra salėje, tai aš noriu tik tai pabrėžti. Tai, ką kolegos jau pasakė, man svarbiausia buvo, buvo tas rūpestis, kokį poveikį padarys šitas Junktinio Amerikos valstybių ambasados perkeliamas iš Tel Avivo į Jeruzalę, ne, ne tik tai šiam regionui, bet ir visam musulmonų pasauliui. Ir aš norėčiau tikrai padėkoti ponai Elmanui Prokui už puikų pirmininkavimą delegacijai. Man tikrai buvo garbė ir džiaugsmas dalyvauti šioje išvykoje jo paskutinė kelionė kaip, kaip užsienio reikalų komiteto pirmininko. Būtent keliavote į palestiniečių teritoriją ir Jordaniją. Taigi ačiū. Elmarai. Taigi, tiek informacijos apie mūsų kelionę. Dabar kitas, e, dabar laikas punktas tai 22 kiti klausimai ir 23 e, punktas tai yra vasario 9 dieną, 9 val. mes turėsime kitą posėdį. Ačiū Jums visiems.